Please can we adopt the agenda? Remind... Gal galime patvirtinti darbo atvarkę. Noriu priminti, kad posėdės bus transliuojamas per internetą. Taip pat naujienlaiškiai yra prieinami ir galima naudotis e-meeting programėlę. Na ir Tai bus neįlinis komiteto sutikimas. E, tai yra jau šias 30 numatomas neįlinis komiteto sutikimas. Nuo 3 valandos iki 18.30. Taip pat E, jūrių darbo grupės sutikimas dėl intelektinės susibės teisų. Komisarės Korinokratų ir Elizabeta Penkovska. Priėmė, patvirtino viešųjų pirkimų vadovą praktikams. Jeigu turite kokiu nors problemų, neranda pakankamai kopijų gimtaja kalba, tai kreipkitės į sekretariatą. Gal galime patvirtinti arba laikyti, kad patvirtintos praeito posėdžio protokolas. Na ir dabar galima keistis nuomonė dėl virtualių valiutų. Aurika Debesas pranešėja šio klausimu. Aurika. Ačiū, ponia pirminkė. Pradėsiu nuo padėkos visiems e, konstruktyviai ir sėkmingai bendradarbiavusiems. Visos frakcijos pateikė naudingų ir prasmingų pakeitimų. Aš manau, kad tai mums padėjo judėti link e, konstruktyvių kompromisų. Todėl noriu visiems už tą bendradarbiavimą labai padėkoti. Tai iš tikrųjų e, technologijams labai palankus požiūris, mums reikia inovacijų Europoje ir reikia užsitikrinti, kad mes palaikome inovatorius, palaikome išradėjus ir panašiai ir turime e, paversti visą tai ekonominės sėkmės proveržių. Virtuali valiuta ir dėl to e, yra naujas iškinys ir ne visiškai aišku dar, kuri technologija įsigalios, įsigalės. Taigi turime kaip galima labiau vengti kol kas reikalingo e, reglamentavimo ir leisti šitiems procesams kol kas natūraliai plėtotis. Tai, ką turime dabar, gali mm, duoti tam tikrą impulsą ir naujų dalykų atsiradimui, tačiau be abejo esame tam tikrų nugastavimų, kadangi iš tikrųjų e, technologijos ir virtualios valiutos kartais yra sunkiai suprantamos ir be to tai atveria naujų galimybių nusikaltėliams ir teroristams. Na ir e, galimybė išsigryninti šitos pinigus irgi yra mm, tam tikra. Taigi, e, dabar visais šiais klausimais mes parengėme antrąjį, penktąjį kompromisus, dėl kurių tikimės balsuoti kaip dėl paketo. O kalbant apie potencialias problemas, kurios gali iškilti, mes jų kol kas dar nežinome, negalime vardinti, bet be abejo padėtį stebime. Ir mes raginame komisiją parengti darbo grupę arba, kitaip sakant, išplėtoti egzistuojančios darbo grupės įgaliojimus. Kalbant apie pinigų plovimą ir kovos terorizmu, mes ketiname žengti žingsnį į priekį ir e, paraginame komisiją pasirūpinti, kad visos perinamusios priemonės tarp dabartinių virtualių valiutų ir galimai naujų turėtų vykti pagal tarptautinius standartus. Taip pat mums reikalingas Europos standartas dėl keitimos ir dėl pinigų keitimo platformų. Uh, tai irgi yra įtraukta į pasiūlymą. Na ir kalbant apie išsamų reglamentavimą, kol kas tam turbūt dar netėjo metas, kadangi iš tikrųjų kūrybiški, naujoviški projektai turi turėti erdvės kleistis ir mes pirmiausia turime jas išmėginti. Kalbant apie skaidrumą, apie tiekimo skaidrumą. Tai yra turbūt e, sritis, kuri turėtų e, likti paslaugų teikėjų prerogatyva, tačiau be abejo E, vartotojai turėtų patys įvertinti, kokie mechanizmai sėkmingai veikia. Ir labai svarbu užtikrinti, kad vartotojai jaustųsi saugus, kad būtų galima, kaip galima daugiau įvertinti galimą riziką. Ir čia, sakyčiau, reikėtų laikytis turbūt EPP pozicijos, kuri iš tikrųjų užtikrina gerą pusiausvyrą. Turime 8 EPP ir 39 pakeitimus pateiktų žaliųjų. Na ir dar aš noriu pasakyti, kad e, neutralumas technologijų požiūrių e, būtų vienas iš principų, kur aš norėčiau laikytis. Taigi apie tai užsiminė ir Aldi atstovai ir aš tikrai būčiau linkus tai palaikyti. Kalbant apie Delta, mes turime labai įdomių naujų technologijų, kuris leidžia surinkti informaciją, apibendrinti ir nebūtinai visą tai bus pritaikoma masiniams e, piniginėms operacijoms. Galų galia galbūt atsiras kitų technologijų, kurios bus netiek sudėtingos ir e, įsigalės ateityje. Taigi neturėtumėm kol kas e, kalbėti apie kažkokią tai vienintelę pasirinktą virtualių technologijų sritį. Toliau SND. E, akcentavo mm, labai, kad virtualios valdžios koncepcija neturi būti siejama su kitais dalykais, e, turi egzistuoti kaip nepriklausoma savoka. Ir be abejo, ateityje, ko gero, tie dalykai pirmiausiai bus taikomi universitetinėse e, taikomosios programuose. Be abejo, reikia pamastyti apie daugelį kitų dalykų, pavyzdžiui, apie virtualius vertybinius popierius ir kitus galimus, kitas galimas naujoves. E, Apibendėm noriu pasakyti, kad e, iš tikrųjų dėkuoju visiems, kurie prisidėjo ir tikiuosi, kad rytoj balsavimas parodys, kad tai tikrai buvo sėkmingas darbas. Tiesiog prašyčiau, kad e, laikytumėmės visi tų pozicijų, dėl kurių susitarėme. Kągi, ačiū. Atikau. Dėkuoju, pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti pranešiai, panašiabas, už jos darbą. Su ja tikrai buvo malonu bendradarbiauti, jinai koordinavo šešėlinių pranešėjų darbą labai puikiai. Ir jinai taip pat e, sureagavo į politinių frakcijų pasiūlymus. Dėl to galų gale mes turime labai subalansuotą tekstą objektyvus ir subalansuotas e, pranešimas, e, kuris taip pat užsimena ir apie galimas rizikas. Aš apie tai prakalbau, todėl kad manau, kad šiame komitete mūsų pagrindinis uždavinys būtų pirmiausiai akcentuoti, kokiu naujų galimybių atveria naujos technologijos, bet taip pat kalbėti ir apie riziką, apie pavojus, kurios gali atnešti šios technologijos. E, virtuali valiuta yra nauja technologija, kuri leistų decentralizuotai, greitai ir gana saugiai e, atlikti įvairias piniginės operacijas, galima sekti operacijų istoriją. Tačiau taip pat turime aiškiai žinoti, kokio laipsnio saugumas e, taikomas samšiam operacijom. DLT technologijos, kaip ir virtualios e, valiutos sektorius, leistų sumažinti piniginių operacijų kaštus ir taip pat labai paprasta naudoti šias technologijas e, per valstybinės operacijos. Paprastai yra gana brangios, mes norime sumažinti tokių piniginių operacijų kaštus, kadangi dabar jie siekia apie 7 procentus, e, nors tai yra šiek tiek sumažintas skaičiai, tačiau vis dėlto norėtumėm ir toliau mažinti šį procentą. Vėlgi, kadangi jeigu orientuojamės į konkurencingumą, mes turime sumažinti šitų tarp valstybinių piniginių operacijų kaštus e, virtuali valiuta. Be abejo, iš karto sustiprintų mūsų konkurencingumą, bet be abejo, su to susiję tam tikros rizikos, kurias turime būtent pažinti ir įvardinti. Uh, nes pavyzdžiui, e, vienas iš pavojų yra, kad tokios operacijos bus naudojamas e, nusikalstamai veikiai finansuoti. Ir taip pat buvo nemažai pastarojame metu kalbama apie terorizmo finansavimą arba pinigų plovimą. Visą tai turi būti reglamentuojama, prižiūrima, tačiau neturima persistengti. Mes neturime būti per daug griežti įvesdami įvairias taisyklės. Turime DLT technologiją, kuri buvo paminėta. kuri gali būti labai naudinga visoje eilės ryčių. Ir net negalime dabar pasakyti iki galo, kur jinai atneštų daugiausiai naudos. Todėl turime parengti labai lankščias taisyklės. Taisyklės neturėtų būti penelik silpnos. Mes manome, kad pakeitimai iš tikrųjų yra visai sėkmingi, perteikia reikiamą žinę ir bandoma atspindėti taip pat ir APP e frakcijos poziciją, todėl mes tikrai nuoširdžiai palaikysime šitą pranešimą. Nikladantį. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pradėti nuo padėkos pranešiai už puikiai atliktą darbą. Noriu padėkoti taip pat personalui, šešėliniams pranešėms už puikų bendradarbiavimą. Aš manau, kad iš tikrųjų mūsų darbo rezultatas yra puikus tekstas, jeigu pavyks rytoj sutarti dėl kompromisinių sustarimų. Dokumentų paketas yra na, šiaip jau gana sudėtingas, gana nelengvas ir rezultatas yra labai įdomus dalykai, bet taip pat ir tam tikros rizikos, tam tikri pavojai. Mes e, aptarėme galimus pakeitimus, ypatingai kompromisinius e, pakeitimus, į kuriuos tikrai įtraukti visi mūsų nuogastavimai ir pastabos, taigi mes manome, kad pusiausvėra tarp šitų dviejų pusių, kitaip sakant, e, naujos svarbios technologijos e, propagavimas ir palaikymas kuri leistų pasiekti naujų rezultatų, ne tik tai virtualios valiutos srityje, bet taip pat ir atsižvelgti į e, tai, kad mes turime tam tikrą pareigą. Tai yra pareikšta Mekon komitetui savo nuomonę, mes turime pirmiausia apsaugoti vartotojus tam, kad vartotojai galėtų naudotis tokią valiutą, bet kartu turėtų ir saugiklių ir galėtų būti tikrai, kad jų pinigai nebus tiesiog pasisavinti, pavokti ir panašiai. Todėl mes akcentavome keletą elementų, kurie mūsų požiūrį yra labai svarbus ir aš noriu tiesiog atkreipti sudėmėsi juos. Pirmiausiai, reikia europinės strategijos. Tai turi būti bendras europinis metodas, galiojantis visoje ES šio klausimo ir mes turime parengti tam tikras gairės, kurios uh, užtikrintų, kad vartotojams yra teikiama iški informacija kompromiso e, pakeitimuose tai atspindi. Toliau kitas dalykas būtų tai, kad mums reikia sukurti specialią darbo grupę e, arba ją integruoti. Tokia darbo grupė, tiesąkant, jau yra, taigi reikėtų ją panaudoti, įsiaiškinant, kokios inovacijos atsiranda e, virtualios valiutos ir namuose blockchain sityje. Um, Na ir čia reikia įvertinti vairius niuansus, ne tik tai finansinę sritį, bet taip pat ir teisinį sektorių. Be abejo, esame tam tikrų rizikų, tam tikrų pavojų, kur dėka pranšės mes, e, kurias mes įskyrėme, akcentavome, e, taip pat draugius kolegomis e, iš APP frakcijos. Nes, pavyzdžiui, šios virtualios valiutos turi atitikti tam tikrus tarptautinius e, standartus. Tai yra, komisija turi būti e, tu turėtų išplėsti pinigų plovimo direktyvos taikymos rytį, atsižvelgiant ir iš šios naujus sektorius. Kaip anksčiau sakyta, mes neturėtumėm dusinti inovacijų ar pristabdyti inovacijas ir tikrai neturėtumėm kliudyti galimiems proveržiams finansų srityje. Tačiau turime labai atidžiai analizuoti padėtį ir turime parengti gerą Europos reglamentavimo e, schemą tam, kad vidaus rinka toliau sklandžiai funkcionuotų ir vartotojai būtų apsaugoti. Noriu padėkoti pranešėjai, šešėlinis pranešėjams. Manau, kad e, rytoj patvirtinus kompromisinius pakeitimus, mes tikrai patvirtinsime puikų tekstą, kuris bus naudingas ekon komitetui ir mes pasitumėsime toliau spręsdami šį labai svarbų klausimą. Tančiai. Labai ačiū. Virtuali valiuta yra puikus inovacijų pavyzdys. Ji pašalina tarpininkus ir labai paspartina procesą. Jeigu siunčiate pinigus kažkur, uh, kitur. Iš tikrųjų, procesas trunka kelias dienas, bankas užlaiko pinigus, tu tarpu virtuali valiuta akimirksniu nukeliauja, kur reikia. Taigi tai yra didžiulis pliusas, didžiulė nauda Europos žmonėms. Jeigu jie yra pakankamai protingi ir žino, kaip ją naudotis, jie gali jausis pakankamai saugus. Jie žino, kaip naudotis tomis paslaugomis. Ir tiesą sakant, mes, politikai, turbūt kol kas nelabai naudojamės bitkoinais. Mes mėginame kurti teisės aktus, tiem dalykams, kurie, kurių net nesuprantame. Taigi aš pirmiausiai paraginčiau jūsų įsigyti kažkiek tai bitkoinų ir um, susipažinti, kaip tai veikia. Tai yra tikrai evoliucinis procesas, didžiulis šuolis į priekį ir didžiausia rizika yra tai, kad mes būtumėm labai konservatyvus ir e, tiesiog pakenktumėm šiam procesui. Junktinė karalystė buvo labai aktyvi. Ji investavo, tai yra e, e, netgi oficialios valstybės institucijos investavo pinigus tam, kad šita technologija toliau būtų plėtojama. Na, iš tikrųjų, mes stebime labai spartų šuolį į priekį, tai yra tobula, tai yra puikia technologija, aš tikrai ją žaviuosi ir labai visus raginčiau pozityviai žiūrėti šį klausimą, reikia pozityvos balsavimo. Deja, kai kalbame apie tai, kad tai gali prisidėti prie nusikalstamų tinklų finansavimo, kad tai kelia tam tikrą riziką e, vartotojams. Kol kas noriu pasakyti, kad kol kas rimtų įrodymų nėra ir iš tikrųjų ta rizika yra tokia neženkli, kad neturime trukdyti šiai technologijai plėtotis. Kai jinai jau labai išsiplės ir matysime, kad mechanizmas veikia, tada galėsime ir pagalvoti, kaip visą tai reglamentuoti. Kol kas, manau, kad tikrai yra labai per anksti Ir e, vėlgi, aš sakyčiau, kad nereikia per daug jaudintis dėl e, operacijų e, virtualią valiutą, nes tos operacijos yra pilnai atsekamos, kol kas grinų pinigų judėjimą kur kas sunkiau yra sekti. Taigi, sakyčiau, mano asmeninė nuomonė būtų geriausia mums kol kas neturėti jokios nuomonės šio klausimu ir palikti tiesiog viską tolesniai raidai. Ačiū. Labai ačiū. Norėčiau išsakyti mūsų poziciją, kad kompromisiniai pakeitimai iš tikrųjų yra orientuoti teisinga linkme, ypatingai kalbant apie galimybę įtraukti skaidrumo reikalavimus ir vartotojų informavimo klausimus. Taip pat noriu akcentuoti, kad gali būti tam tikrų naudingų e, nuostatų, kad reikia saugoti asmens duomenis, tačiau šiaip jau kompromisiniai pasiūlymai iš tikrųjų yra primtini tokia forma, kaip jie buvo sudaryti. Ulrika, ar nori dar kažką pasakyti? Ačiū dar kartą visiems pranešėms ir kitiems, kurie mus palaikė mūsų darbo grupėje ir padėjo suformuoti pranešimo tekstą. Kaip, sakau, kaip jau sakiau, mes tikrai e, šioje labai sudėtingoje temoje radome, atrodo, neblogą sprendimą. Uh, Ir e, viena vertus mes kalbame apie naujas didžiulės galimybės, kita vertus bandom iškirsti kelią nusikalstamų ir panašiai. Taigi aš manau, kad turime iš tikrųjų puikią progą, puikią galimybę parengti pranešimą, kuris būtų naudingas visiems. Ačiū už bendradarbiavimą. Puiku. Dabar aš šiek tiek pakeisiu pirmininkamo. Pir sudėti. Dabar kalbėsime apie e, ginklų direktyvą, šonamų ginklų direktyvą, kur aš irgi esu panašė, taigi Nikolas dabar perims pirmininkavimą, nes aš esu kaip ir suinteresuota <clears throat> šio pranešimo enga ir todėl duokite mums minutėlį laiko pasikeisti. Bene, allora proseguiamo i nostri lavori, eh, siamo... Kągi, galime tęsti mūsų darbą. Taigi, šeštasis darbo atvarkės punktas dėl šaunamų ginklų kontrolės ir įsigymo. Iš karto steiksiu žodį. Uniform. Ačiū. Žinau, kad iš tikrųjų šis dokumentų paketas įdomus labai daugam. Mes sulaukėme daug elektroninių laiškų ir pasiūlymų. Taip pat ir iš žmonių, kurių nėra šioje salėje, noriu padėkoti visiems, kurie galbūt ir klausosi mūsų per, per internetą ar stebi iš toliau. Kaip tik mano šalyje dabar e, svarstama viena byla. kur kalbama apie 30 skirtingų šaunamų ginklų kurie buvo aptikti ir teoriškai tai šie ginklai buvo kaip ir nukenksminti, neutralizuoti. E, e, tačiau bet kuriuo atveju, jeigu jie būtų patekę į teroristų rankas, ko gero galima būtų visiškai tikėtis Paryžiaus tipo išpolio Londone. Būtent dėl to Mes dabar mėginome užpildyti e, šią spragą Europos Sąjungos teisėje. Jau nuo 1991 metų egzistuoja tam tikri ginklų kontrolės įstatymai, tačiau e, čia yra būtent tam tikra spraga dėl šitų e, garsinių ginklų. Labai svarbu, kad daugelis komitetų narių pateikė e, savo pakeitimų, matome pasiūlymų iš įvairių Europos dalių ir e, tokiu būdu bus galima parengti gerą kompromisą ir pateikti visą tai balsavimui. Taigi pirmiausiai dėl garsinių ginklų. E, mano pasiūlymas būtų, kad jeigu tai yra šaunamasis ginklas, kuris buvo tiesiog perdirbtas tam, kad jis galėtų šaudyti tik tai kaip garsinis ginklas, vis dėlto jį reikėtų traktuoti kaip normalų šaunamąjį ginklą. Kai kas pareiškė nuomonę, kad jį galbūt galima būtų perkelti į B kategoriją, bet aš siūlyčiau to nedaryti. Toliau, kalbant apie deaktyvuotus ginklus, vėlgi šaunamasis ginklas turėtų būti laikomas deaktyvuotų tik tai Tokiu atveju, jeigu procesas yra tikrai nebegrįžtamas, tai yra nebegalima bus iš naujo perdirbti tinklo ir pradėti aktyviai naudoti kaip šaunamą ginklą. Būtent dėl to komisija ir valstybės narės e, pradėjo renkti įgyvendinimo e, reglamentą, kuris įsigaliojo tik tai balandžio 8 dieną, būtent dėl ginklų deaktyvavimo, tačiau kol kas iškilo rimtų techninių problemų su šito gyvenimo reglamentu, nes jisai sukelia daug neiškumų sąžinė piliečiams, kurie norėtų laikytis įstatymą ir turi tokių deaktyvuotų ginklų. Jie norėtų laikytis įstatymą, tačiau kadangi techniškai kai kur tiesiog neįmanoma to padaryti, tai be abejo kyla tam tikrų problemų susijusių su viešojo saugumu. Todėl aš e, išsakiau tam tikrų komentarų dėl to, kad e, šitas e, E, šitas reglamentas turėtų įtraukti naujas taisyklės dėl įvairių deaktyvavimo formų, tokių kaip e, e, užakilinimo ar panašiai. Toliau, iš B kategorijos ginklų, jeigu jų negalima būtų perdirbti į normalius šunumus ginklus, jie neturėtų būti reglamentojami kaip E, šaunami ginklai. Ir, pavyzdžiui, ginklų replikos taip pat neturėtų būti traktuojamas kaip ginklai, nebent juose būtų es, esminių komponentų, kurie leistų iš tikrųjų naudoti ginklą kaip šaunamai. Na ir čia labai svarbu apibriežti tos komponentus labai nedviprasmiškai, kad jeigu kažkokiam tai muležė ar maketė yra ta esminė dalis, kuri galėtų funkcionuoti kaip šaunamas ginklas, tada jis turėtų būti traktuojamas kaip šaunamas ginklas, jeigu ne, tai tada ir neturėtų. Uh, E, šiuo atveju nekalbame apie dėtuvės, tačiau parengėme visą sąrašą įvairių um, tų vadinamų esminių komponentų. Galbūt um, teisiškai nebūtina apibriežti kiekvieną iš tų komponentų. Aš šiandien per pietus ketinu susitikti su teisininkais ir e, pamėginsiu toliau patikslinti, kurie esminiai komponentai turėtų būti iš tikrųjų nurodyti teisės aktuose. Taigi dar teks truputėlį padirbėti ir aš čia laukiu pasiūlymų. Dėl informacijos dalinimuose. Labai svarbu, kad teisės, teisės saugos institucijos galėtų viena iš kitos gauti visą reikiamą informaciją. Ir aš vėlgi siūlyčiau sukurti saveikę sistemą, tačiau be abejo esame tam tikrų elementų, kurie su jos asmens domino apsauga. Taigi e, tolesnės smulkmes aš irgi šiandien ketinu aptarti su Europolu toliau smulkus nepriklausomi platintojai turėtų būti apjungti į nacionalinės domenų bazės. Ir aš manau, kad šiuo atveju reikėtų parengti tam tikras rekomendacijas, kaip, tiksliau, tam tikras nuostatas, kaip jie turėtų pranešti apie parduodamus ginklus. Ir be abejo, reikia vėlgi užtikrinti, kad valdžios institucijos dalintųsi tais duomenimis. Dėl saugojimo sąlygų, čia valstybės narys jau yra tam tikrų teisės aktų reikalavimų, taigi turbūt reikėtų tik tai minimaliai harmonizuoti tos reikalavimus. Daugelis žmonių tai palaiko dėl medicinos patikrinimų, medicinių patikrinimų. Aš e, siūlyčiau, kad e, medicinių patikrinimų tikslus formatas turėtų būti paliktas valstybių narių prerogatyvai, kaip jos tai užtikrins, tačiau bet kuriu atveju turi būti kažkokia tai sistema, kuri veiktų vienoje ar kitoje valstybėje, e, valstybėje kad tokie patikrinimai būtų periodiški ir nuolatiniai. E, taip pat e, galtinis e, perdavimas turi būti vykdomas e, prižiūrint e, valdžios institucijoms. Kitaip sakant, galima būtų galbūt ginklų pirkybą reklamuoti, tačiau pats ginklo perdavimas jau turi vykti prižiūrint kažkokiai tai valdžios institucijai. E, tas pats pasakytinė yra apie šaudmenis. Kalbant apie ypatingas situacijas, esame tam tikrų išskirtinių atvejų, kur valstybės narės turėtų steigti leidimų laikyti šaunamas ginklus, tarkim, kurie šiaip jau normaliai neturėtų būti prieinami visuomeniai. Tai yra tam tikros savignos institucijos, mokymų įstaigos, kuriuose dėstama krašto gynyba ir panašiai. Taigi aš siūlyčiau įvesti tam tikrus nuostatas tekste, tačiau tai turi būti griežtai riboti atvejai, kurie nekenkia viešam saugumui. Ir taip pat reikėtų sugriežtinti galimus e, šaltinius, kaip, pavyzdžiui, istoriniai šaltiniai, muziejų kolekcijos ir panašiai, kad šitie dalykai irgi nesukeltų papildomo pavojaus. Kalbant apie ginklų kategorijas, čia yra A7 kategorijos klausimas. <clears throat> Jeigu kalbėsime apie pusiau automatinius ginklus, kurie primena kovinius ginklus, priklausančius kategorijai A E, iš tikrųjų, jų, jų legalizavimas, jų, jų prieinamas išuomeniai gali sukelti daug teisinių problemų. Pavyzdžiui, Vokietijos statėme, kai jie pabandė teisiškai tai padaryti, tiesiog nesuveikė šitą pastangą. <clears throat> Taigi aš manau, kad e, A7 e, pataisa turėtų būti taikoma tik tiems pusiau automatiniams ginklams, kuriuos galim perdirbti į pilnai automatinius ginklus. Aš taip pat e, siūlyčiau teikti papildomų alternatyvių pasiūlymų šią srityje, kadangi čia iš tikrųjų esama tam tikrų rimtų nuogastavimų dėl tokių šonamų ginklų ir mums reikia užtikrinti, kad A kategorijai priklausantis e, A kategorijoje dengiančios tam tikros nuostatos yra pakankamai e, plačios, kad leistų valdžios institucijom atlikti savo pareigas, atlikti savo darbą, bet taip pat būtų pakankamai lankščios. Na ir taip pat e, labai svarbu numatyti sąlygas dėl perdirbimo, e, konvertavimo ginklų. E, tik tai platintojai gali būti autorizuoti, galima jiems išduoti leidimus tai padaryti mm, dėl pavyzdžiui, rankinio užtaisimo ar pakartotinio užtaisimo mechanizmų. E, čia irgi patikėtinu pateikti keletą um, e, pasiūlymų. Taip pat, e, kalbant apie senovinius ginklus, šaunamosius ginklus, e, muziejinius, istorinius ginklus, čia turi galėti atskiros taisyklės. Taip pat manau, kad labai uh, svarbu toliau patikslinti, kas yra šaunamų ginklų perdirbimas ir modifikavimas arba konvertavimas ir modifikavimas. E, toliau egzistuoja dar viena techninė problema, kad e, M sistemos pakeitimai e, kai kuriuose valstybėse narse dar yra visiškai nežinomi, taigi siūlyčiau pratesti iki kito ketvirtadienio e, terminą teikti pakeitimus, tai mums duos papildomą dieną. Sekretoriatas be abejo panagrinės šią galimybę. Aš asmeniškai manau, kad labai svarbu būtų, jog tikrai būtų pateikti visi tinkami pakeitimai ir kad formuluotės būtų tinkamos. Todėl neturėtumėm tiesiog skubinti mūsų pasiūlymo. Aš labai teičiai įsiklausydavau į valstybės narise vykstančias diskusijas Kalbėjusiu su daugeliu valstybių narių atstovais ir žinau, kad e, ten irgi vyksta daug techninių grupių susitikimų ir įvairiausių specialių renginių. Ačiū. E, Puiku. Labai ačiū pranešėjai. O dabar pirmiausia, išklausysim šešėlinių pranešėjų. Pirmiausia, e, Marija Koraca Bild. Norėjau pasveikinti pačią Viki parengus pranešimą. E, ačiū kartu ekspertams, kurie mums padėjo e, dirbant su techniniais klausimais, kadangi mes tikrai turėtume e, turėti tinkamą gerą pranešimą, kad siūlomų teisės aktų nebūtų užkrauta nereikalinga našta biurokratija piliečiams. Aš remiu jūs, Viki, pirmiausia dėl šaunamųjų ginklų kategorijų. Taip sutinku, kad pirminis pasiūlymas e, buvo e, neaiškus, neproporcingas, e, ypač turiu galvoje pusiaus automatinių ginklai, kurie panašus į automatinius, kurie gali būti vėl paversti automatiniai, sutinku, Bet to tie garsiniais šoviniai šaudantis e, signaliniai ginklai, kad jie turėtų išlikti dabartiniai kategorijai, nes kol kas nepateikta argumentų ar, ar tinkamų formuluočių, kurios tikrai sutikt, suteiktų teisinį apibrieštumą. Toliau, dėl pagrindinių dalių ženklinimo labai svarbu užtikrinti atsekamumą, labai svarbu turėti bendrą, suderintą, privalomą ženklinimo sistemą. Tačiau nesutinku su tais, kurie reikalauja, kad būtų ženklinamos visos dalys. Mes turėtume e, suderinti dabartinį ES e, protokolą, kur vėl kalbama tik tai apie tam tikrų dalių ženklinimą, bet sutinku su jumis, kur jūs siūlot, kad reikėtų ženklyti tik pagrindinės ginklo dalis, tai yra pragmatinis požiūris. Pavyzdžiui, 25 pakeitimas ten e, buvo kalbama apie instituciją, kuri e, šiaip jau užsim, tai yra, kaip sakant, atliktų ženklinimą ir panašiai. Čia buvo kritikos pareikšta. Tačiau pati mintis, kad reikėtų ženklinti tik pagrindinės dalis, o ne visas ginklo dalis, tai atitinka mano EPP frakcijos mąstymą. Labai svarbus yra medicininių patikrinimų klausimas, nes žmonės, kurie ar fiziškai, ar dėl psichinių uh, E, priežasčių negali mm, laikyti ginklo, jie turėtų būti tikrinami, tačiau reikėtų gerbti ir valstybėse narėse esančias sistemas. Kai kuriuose valstybėse narėse, sakykime, gydytojams pavedama atsakomybė e, pranešinėti e, tuos atvejus, jeigu jie nustato, kad jų klientai, pacientai iš tikrųjų netinka, neti, negali laikyti ginklo. Uh, Ir čia labai e, svarbu, ką jūs siūlot, kad valstybės narės turi atlikti patikras. Toliau, laikotarpiai mm, licenzijų padidinti iki penkerių metų. Antai pateiksiu pavyzdį. Antai Švedijoje yra 700 maždaug tūkstančių teisėtų šaunamųjų ginklų turėtojų, yra maždaug 2 milijonai ginklų, tai įsivaizduokit, kokią e, biurokratinę naštą e, tai užkrautų, nes ir dabar jau mūsų institucijos sako, kad e, atlikti administracinius veiksmus labai ilgai už, užtrunka. Ir mes, aišku, turėtume pirmiausia, nepamiršti skaidrumo ir kovoti su neteisėtų ginklų laikymu. Uh, O dabar tai, kas čia pirma buvo pasiūlyta, tai e, tiesiog e, riboti licenzijų laiką užkrautų nereikalingą administracinę naštą. Toliau, e, vėlgi, tie saugios saugyklos, labai svarbu, kad teisėti ginklai, kurie naudojami teisėtai veiklai, tokie kaip sportai, sportui ar panašiai, kad e, vaikai, pavyzdžiui, ar, ar neteisėtai tokius ginklus norintis panaudoti asmenys, kad negalėtų prikišti prie nagų prie jų. Toliau dėl pardavimų internetu nuotoliniu būdu, tai čia aišku reikėtų e, išlaikyti skaidrumą, tačiau vėlgi nereikėtų e, nu, numatyti tokių nuostatų, nuo kurių nukentėtų, sakykime, kaimuose gyvenantys žmonės, teisėti ginklų laikytojai. E, Taip, dabar čia yra paprastai leidimai, kuriuos išduoda policija. Bet aš nelabai įsivaizduoju, kad kur nors atokioj e, la, Laponijoje, Laponijos regione, sakykime, kai asmuo įsigyja ginklą internetu, kad ten tas pats galutinis ginklo perdavimo fizinis aktas, kad vyktų prie, prižiūrint kažkokią instituciją, gal ten tos institucijos ir nėra. Uh, dar labai svarbus dalykas jūsų pranešime, tai dalymasis informacija. Aišku, reikia siekti daugiau bendradarbiavimo, geriau keistis informaciją, geriau keistis gerąją praktiką, kartu geresnį saveikumą užtikrinti tarp valstybių narių sistemų, kad tikrai aiškiai būtų atskirti teisėtai ir neteisėtai laikomi ginklai ir ypač kai ginklai, kad ne, nebūtų perdaryti. Tad aš esu pasirengusi su jumis, kitais šešėliniais pranešėjais ir tikiuosi, kad mes pasieksim tikrai tinkamą pusiausvyrą, mes pateiksim pakeitimų. Labai gerai, kad šiame pranešime jūs patikslinot komisijos, e, komisijos pranešimo tam tikras vietas, kurios mano pačios frakcijai irgi atrodė labai miglotos. Labai ačiū už tai. Labai ačiū. Toliau socialdemokratų frakcijos vardu ponas Koferati. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti Viki už šios nuveiktą darbą. Aišku, dar šiuo klausimu teks padirbėti nemažai. Turim labai sudėtingą pasiūlymą ir ne vien tai situacija, greta to dar situacija valstybėse narėse labai marga, taisyklių margumynas ir e, vėlgi antai e, šiaip jau taip ir yra skirtumai tarp ginklų kiekių, sakykime, ginklų naudojimų sporto, medžioklės tikslams. Uh, Mes e, jau esam pateikę pakeitimų, pateiksim ir daugiau. O dabar e, norėčiau pirmiausia pakomentuoti ženklinimo klausimą. Mano galva, labai svarbu ženklinti visas šaunamojo ginklo pagrindinės dalis. Nes tik tokiu būdu tada bus galima tiesiog atsekti tuos atvejus, jei ginklas, sakykime, buvo išardytas ir po to surinktas, tik tokiu būdu mes galėsim tinkamai kovoti su neteisėtų ginklų įsigijimu laikymu ir kartu su e, padirbinėjimu. Be to labai geri pranešimo punktai, kur kalbama apie geresnį keitimąsi informaciją ir praktiką. E, Tai yra labai svarbu, visą tai, kas tikrai prisidėtų prie skaidrumo. Aišku, reikia kartu saugoti piliečius ir atsižvelgti į tuos e, asmenis, kurie ginklus laiko ar naudoja sporto, medžioklės tikslais. Tokių nėra dauguma. Dabar e, buvo siūloma įtvirtinti nuolatinį stebėjimą, priežiūrą. Bet gal čia reikėtų tik tai šiaip jau nustatyti tam tikrą minimumą, o po to tada tiesiog e, derintis prie aplinkybių. Tad pirminis tas testavimas turėtų būti suderintas, jis turėtų būti atliekam, atliekamas vienodai visose valstybėse narėse. Toliau, dėl medicininių patikrinimų Aišku, tie tais patikrinimais tikrai turėtų būti patikinama, kad asmuo tinka turėti ginklą. Dėl muziejų ir kolekcinių ginklų, tai manyčiau, tuos dalykus reikėtų atskirti. Nes vienas dalykas yra muziejai, jų kolekcijos ir kitas dalykas privatus kolekcionieriai. Muziejuose dažnai uh, taip e, šiaip jau muziejuose šaunamieji ginklai viešai rodomi, e, yra aprašoma jų istorija ir panašiai. Kitas dalykas yra privatus kolekcininkai, kurie kaupia, renka e, ginklus ir čia Viki teisi, sakydama, kad nėra netgi kolekcionieriaus kolekcininko apibriešties bendros. Bet kita vertus vėlgi turėtume siekti, kad taisyklės e, taikomos muziejų laikomiems, laikomoms ginklų kolekcijoms ir privačių kolekcionierių būtų kitokios. Kalbant apie, privačių, apie pastaruosius, tai aišku gali būti sudėtingų atvejų, kurias būtų sunku reglamentuoti. Toliau. Ginklų pardavimas internetu. Mano manimu, komisijos pirminis pasiūlymas šia prasme gana įdomus. Galbūt galėtume rasti tarpinį kelią, tai yra neįtraukti į direktyvos apriepti šaudmenis. Ir čia svarbiausia patikrinti, kas įsigyja paprastai šaunamai ginklą. Tai turėtų būti trečiosios šalies tam tikra institucija. Ji turėtų prižiūrėti tai, e, prižiūrėti, kas ką perka. Tai yra labai svarbu. Tai neturėtų, už tai neturėtų būti atsakingos sandorio šalys. Tai turėtų būti vieša trečios, trečia šalis, trečios šalies institucija, kuri tikrintų, ar laikytasi teisinių tam tikrų aspektų ir ar pirkimas buvo teisingas, teisėtas. Toliau. Septinta kategorija. Dėl kad. Taip, dabar <clears throat> dėl kopijų. Tai e, e, kopijos iš tikrųjų yra prieštaringas dalykas ir vėlgi pateikdami apibriežti mes neišspręsim uh, E, kol kas atvirų klausimų. Reikėtų objektyvių, o ne to dabar tokių siūlomų gana miglotų kriterijų, e, kai vienas tokių, kad šaunamasis ginklas panašu, ar pusiau automatinis ginklas panašus į tikrą automatinį. Panašumo kriterijus. gal būtų galima šiaip jau susiaurinti e, aprepti. E, labai e, apriboti. Bet kita vertus mes turėsim, turėtume kartu įvertinti ir tada teisinius e, tų elementų aspektus ir neišleisti direktyvos tikslo. Toliau ginklų deaktyvavimo klausimas. Ir čia svarbiausias elementas yra atsekamumas. E, reikėtų užtikrinti atsekamumą ginklų, kurie buvo deaktyvuoti. Vienas dalykas yra tiesiog e, konstatuoti, kad ginklas deaktyvuotas, tačiau po to jau pamiršti, kas su juo bus daroma ar gali būti daroma. Čia reikėtų nustatyti kriterijų, pagal kurį būtų galima atlikti tolimesnę priežiūrą e, ir tikrinti deaktyvuotų ginklų tolimesnį judėjimą, tai yra užtikrinti geresnį atsekamumą. Tad tokios yra mano bendros pastabos, o šiaip Viki pasakė labai svarbių, vertingų minčių, ja, joms pritarčiau ir aš mielai dirbsiu uh, su šešėliniais pranešėjais, tais mano iškeltais ir kitais klausimais, nes iš tikrųjų šešėliniai pranešėjai labai teigiamai vertina dokumentą. Aišku, kaip jau sakiau, dar nemažai teks padirbėti, bet jau dabar e, pasiekėm nemažai. Ačiū, ponia Haranzova. Ačiū. Pirmiausia, Viki, noriu Jūs pasveikinti už pranešimo projektą. Mano galva, e, tas dokumentas tikrai puikus mūsų tolimesnio e, darbo pagrindas. Aš gavau teigiamų atsiliepimų iš Čekijos Respublikos piliečių ir jiem, jiems tikrai rūpi e, pažanga, kad mes padarytume pažangą. Bet to labai gerai, kad jūs įdėmiai įsiklausėt į vairių suinteresuotų šalių nuomonę, kai komisija pateikė pirminį pasiūlymą. Iškelsiu keletą klausimų, e, kuriais, manyčiau, mes dar turėtume padirbėti, pašlifuoti tekstą, kad pranešimo tekstas e, tikrai būtų vertintinas kaip beveik tobulas. Pritariu jūsų pasiūlymai dėl to, į kokią kategoriją reikėtų įtraukti pusiau automatinius ginklus į B. A7 kategoriją, e, kad tai, kas siūlot išbraukti, sveikinu tai, nes čia tada būtų e, įtvirtintas draudimas dėl tų pusiau automatinių ginklų. Ta nuostata iš tikrųjų kėlė daugiau klaustukų negu atsakymų ir tai tikrai būtų labai sunku praktiškai tinkamai įgyvendinti. Dar vienas papildomas pasiūlymas dėl komisijos siūlomo e, e, kategorijų nustatymo, šeštos kategorijos, pusiau automatiniai ginklai, kurie padaryti iš automatinių, e, vėlgi, kad jie būtų draudžiami. Taip, dabar dėl E, perdarytų ginklų, perdarimo e, tiesiog savokos e, tam, ką jūs siūlot, aš pritariu. Tačiau reikėtų dar patikslinti ir mes, mūsų frakcija teiks pakeitimų dėl to. Gal galėtumėt paaiškinti, ką jūs konkrečiau mastot apie tą šešią kategoriją. Toliau, Labai gerai, kad e, siūlot šaunamųjų ginklų apibriešti, remiantis pagrindinėmis dalimis, e, kartu dėl deaktyvuotų ginklų, jūsų pakeit, pasiūlymų dėl e, pardavimų internetu, dėl medicininių patikrinimų. Dar labai svarbus dalykas, kad valstybės narės ypatingais specialiais atvejais galėtų uh, E, daryti tam tikras iš, numatyti tam tikras išimtis dėl e, būtent e, autom, automatinių ginklų turėjimo, laikymo. Tai yra labai svarbu ne vien tik tai muziejams, universitetams, bet ir kai kurioms privačioms įmonėms, kurios, sakykime, užsima saugumu, apsauga ir panašiai. Bet to pritariu jūsų pasiūlymams, kad būtų e, geriau keičiamas informacija tarp valstybių narių ir čia tikrai viena iš svarbiausių bus, bus priemonių. Gal galėtumėt dar paaiškinti labiau, e, sakykime, paaiškintumėt nuostata dėl būtent keitimosi informacija ir tais atvejais, kai numatyta išimtis dėl atsisakymų išduoti ginklus. Toliau, dėl ginklų ženklinimo ir pagrindinių dalių ženklinimo. Čia yra jau registras ar siūlomas registras tokių dalių ir norėtume, kad tos naujos priemonės būtų taikomos tik tai ginklams, kurie e, bus nebenaudojami, kai direktyva įsigalios. Bet labai ačiū e, Jums pranešėjai, ačiū šešėliniams pranešėjams ir mes esam pasiryžę toliau dirbti su šiuo dokumentu. Pirmininkas, nematau GUE e, frakcijos atstovo, tad dabar žaliųjų frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Viki. Pirmiausia, turiu padėkoti Jums už puikų darbą šiuo e, labai jautriu, labai plačiu, sudėtingu klausimu. Ir tikrai piliečiai e, labai, piliečiams tai labai rūpi, nes kai kas mano, uh, kad, sakykime, tokie piliečiai kaip medžiotojai, sportiniai šauliai mano, kad e, jų teisės bus apribojamos, bet to policija sako, kad kadangi situacija Europoje pablogėjo ir kad daugiau e, neteisėtai ginklų cirkuliuoja ar pardavinėjama, įsigijama, laikoma ir e, vėlgi ir kartu taip mesgi kalbam apie visuomenės apsaugą. Tad situacija tikrai nepavydėtina, nelengva. Tad labai ačiū už nuveiktą darbą. Ir labai gerai, kad buvo surinkti keli klausimai, per kuriuos e, mes geriau vieni kitus supratom, nes e, iš tikrųjų tokiu būdu vėlgi e, pavyko, tai yra, mes jau dabar aiškiai sakom, kad teisėtai ginklus laikantis piliečiai čia nebus suplakami kartu į vieną katilą su teroristais, kad šauliai, sportiniai šauliai mm, ir panašiai, e, jie ir toliau turė, galės laikyti ginklus ir kita vertus tai, kas čia siūloma, bus užkirsta pamišėliams vėlgi tęsti jų pamišėlišką veiklą. Tad dar kartą labai ačiū už tai. Ir apskritai mes remiam šį pranešimą, ypač tais klausimais, kurie susiję su šaunamųjų ginklų laikymu, su medicininiais patikrinimais. Uh, kartu dėl mm, pranešimų prievolės apie tam tikras įtartinas e, operacijas sandorius. Aišku, dar galima pašlifuoti, bet principai geri. Toliau dėl e, ginklų e, pavertimo garsiniais šoviniais šaudančių ginklų. Visa tai gerai. Na, o dabar išklausęs to, kas buvo pasakyta, manyčiau, dar reikėtų padirbėti su replikų ar kopijų klausimu, nes pagal komisijos pirminą, pirminį pasiūlymą e, iš tikrųjų e, situacijos neišspręsi. Tai yra teisiškai, tai yra komisijos pasiūlymas net laiko teisinės kritikos. Nereikėtų pamiršti, kad kai kurios kopijos iš tikrųjų gali būti e, paverčiamos, perdarytos į tikrus šaunamosius ginklus. Ir todėl reikėtų kažkaip e, padirbėti su formuluote, kad atsispindėtų, kad e, kopijos negalėtų vėlgi būti tiesiog e, paverčiamos tikrais šaunamaisiais ginklais. Ir čia vėlgi deaktyvavimo normos turėtų vėlgi uh, E, apriepti e, visus ginklus, net ir, sakykime, ginklų kopijas. Turiu tik tai klausimėlį apie e, rezervistus ar, ar savisaugos būrius čia. Suomijos atstovė kalbėjo būtent apie jų poreikius aš neturiu šiaip jau tam tikros kategoriškos nuomonės, tai yra svarbus dalykas, bet kita vertus vėlgi e, reikėtų susekti jų turinius ginklus. E, tiesiog e, reikėtų numatyti tam tikras kontrolės taisyklės, kurios kita vertus ne, nevaržytų tų rezervę esančių žmonių, žmonių teisių. Toliau E, nepilnamečių klausimas. Aišku, nepilnamečiams taikomos kitos taisyklės e, ir tai kelia problemą. E, bet kita vertus, vėlgi neturėtume mes pamiršti ir paauglių klausimo, būtent kiek tai yra taisyklių reglamentuojančių jų turimus ginklus ir panašiai. Toliau, muziejiniai ir privačių kolekcionierių ginklai. E, atsimenu, apie tai dabar plačiai buvo kalbama po Montpellier išpolių, ten buvo panaudoti ginklai iš privačios kolekcijos. Ir taip muziejai, aišku, irgi turi laikytis tam tikrų saugumo reikalavimų, bet čia aš pritariu tam, kad reikėtų e, skirti e, muziejų kolekcijas ir privačių e, kolekcionierių laikomus ginklus. Ir paskutinis dalykas. Man visada mm, problemų kel, kėlė pusiau automatinių ginklų pavertimo, perdarimo į automatinius ginklus klausimas. Policija į tai atkreipė dėmesį, Tai yra atkreipė dėmesį į tai, kad e, tiesiog įsigijus tam tikras dalis, sakykime, internetu, JAV, e, tuos ginklus galima e, per, perdaryti tikrus šaunamosius ginklus, automatinius ginklus. Taip, kai kas reikalavo, kad pusiau automatiniai ginklai ir išliktų toj buvusioj kategorijoje bet aš manyčiau, kad tą klausimą dar reikėtų pagilinti, reikėtų padirbėti su juo, nes, kaip jau sakiau, jis labai svarbus politikai. Tad būtent tokie bendri dalykai, kuriuos norėjau pasakyti, bet dar kartą labai ačiū už nuveiktą darbą ir aš dabar laukiu mm, laukiančio mūsų šešėlinių pranešėjų susitikimo, kad mes galėtume toliau susitarti. Pirmininkas. EFDD frakcijos atstovų nėra, tad dabar žodį suteiksiu EFN frakcijos atstoviai. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū pranešėjai, kad nuveikė tikrai labai svarbu mūsų piliečiams darbą. Pirmas e, pakeitimas. E, dauguma jūsų pakeitimų iš tikrųjų atspindi visas tas mintis, kurios buvo pasakyta per susitikimus su pilietinės visuomenės, kolekcionierių atstovais. Taip, aišku, mus tenkina, kad jūs valstybėms narėms vis dėlto palieka tam tikros kompetencijos, kaip re, re, su, rengti, sakykime, medicininius patikrinimus dėl kolekcionierių. Tai pritarėm jūsų 14 pakeitimui, nes mums komisijos E, e, mūsų komisijos pirminis pasiūlymas dėl šio elemento atrodo absurdiškas ir Tulūzos išpolių atvejai, atvejais rodo, kad ginklas buvo panaudotas taip iš privačios, uh, privačios kolekcijos, tačiau tas ginklas įsigytas įsilaužus Toliau labai gerai, kad kalbama apie atsakomybę. E, bet dabar tarpininko, tarpininko, sakykime, savoka ginklų įsigymo tarpininko mm, savoka nevienodai apibrėžiama e, valstybėse narėse. Ir mums labai svarbus atsakomybės klausimas šiame kontekste. Ir todėl aš sveikinu, kad išbrauktas 4C e, straipsnis. Toliau dėl ginklų atsekamumo. Juos registruojant. Tai čia jau nuo pat pradžios tai, kas siūloma, kelia didelę problemą. Aš čia, bent jau pr Prancūzijai, gal ne visoms valstybėms. Nes, sakykime, Prancūzijoje esančių ginklų tie registrai e, praktiškai sunkiai panaudojami, nes juose yra labai daug ar per daug tiesiog klaidų, paklaidų. E, Ir tą mes išgirdom iš ekspertų. O dabar vėlgi tam, kad turėtų, kad, tam, kad e, mums labai svarbu vėlgi mm, pabrėžti, kad tie registrai turėtų būti teisingi, tikslus. Toliau, įsigijimas ginklų internetu 21 pakeitimas Čia mes e, šiaip jau išvelgiam tam tikrą prieštaravimą, nuotol, su, nuotolin, prieštaravimą nuotolinės internetinės priekybos um, principui. Čia dabar vėlgi čia iškyla įsigijimo vietos e, klausimas ir to ryšio tarp pirkėjo, pardavėjo klausimas. Uh, E, o čia dažnai juk kalbam apie įsigijimus tarp valstybinių lygių. Toliau, ženklinimas. Taip, pagal jūsų pranešimą pagrindinės ginklų dalis turėtų būti ženklinimos, ten ginklo serija, numeris ir panašiai. Bet dabar tai kelia dvi problemas. Pavyzdžiui, tam tikros pagrindinės dalis, sakykime, dėklai vėlgi gali būti iš plastiko. Tai, tai jau problemiška. Ir toliau kitas dalykas, vėlgi dabar, jeigu vėlgi būtų e, tam tikrus istorinius ginklus ženklinant, tai gali pakengti jų tiesiog istoriniai vertai ir čia su tuo, susiję, su, su tuo susijęs konkretus e, pakeitimas. Toliau kitas klausimas šaunamųjų e, automatinių ginklų perdarimas į pusiau automatinius ginklus. Tai e, kita vertus, e, tokie, tokių pusiau automatiniai ginklai paplitę, sakykime, tarp medžiotojų tam tikrose ypač valstybėse narėse. Ir tuo dabar, kas siūloma, savotiškai tie tokių ginklų turėtojai būtų jau kriminalizuojami. Uh, Tad e, vėlgi aš čia pakalbėjau apie tuos elementus, kurie mūsų frakcijai atrodo svarbus. Tad e, juos reikėtų atkreipti dėmesį tam, kad būtų galima išvengti būsimų e, atentatų, išpolių, teroro Europoje kad vėlgi būtų galima tiesiog kovoti su ideologiniais fanatikais, su nusikalteliais kad iš tikrųjų mūsų e, rinka e, vėlgi įgalintų laisvą prekių judėjimą, bet kartu, kad ta mūsų rinka nepasidarytų tiesiog praeinamuoju tokiu e, kiemu. Ačiū. Ehm, Ačiū šešėliniai pranešėjai. Turime ilgą sąrašą 12 kolegų paprašė žodžio. Neturime pakankamai laiko, todėl suteiksiu galimybę kalbėti visiems, bet po vieną minutę, kad dar liktų laiko pranešėjai ir komisijos atstovai. Ponas Meca. Pane Meca. Ačiū, aš kalbėsiu maltiečių kalba, kadangi Maltoje šis klausimas labai svarbus. Pirmiausia, ačiū Jums, gerbimoji pranešėja. Jūsų pasirinktas požiūris yra žingsnis teigiama linkme. Jeigu išbrauktume ryšį su teroristais ir su teisėtais ginklų savininkais ir jeigu manytume, kad kolekcininkai, jeigu paliksime kolekcininkų nuostatas, tai, tai prisidės prie penkto straipsnio pagerinimo. Reikėtų kalbėti ir apie medicininius patikrinimus ir atsisakyti griežtų medicininių reikalavimų. Vis dar galima pagerinti tekstą. Ačiū Jums, kad atliepėte į suinteresuotų asmenų iš Maltos pasiūlymus reikalingas techninis sąrašas, kad būtų galima išvengti nesusipratimų. Taip pat reikėtų apibriežti techninės modifikacijas. Reikėtų išlaikyti esamą situaciją tos, tais atvejais, kai nėra pakankamai įrodymų, kad reikėtų ją pakeisti. Ačiū. Ir aš norėčiau pritarti kalbėjusiems prieš mane. Sveikinu Vėkiu už labai gerai subalansuotą pranešimą. Jau padaryta daug darbo, tačiau dar daug ką reikia padaryti, nes susidomėjimas didelis. Norėčiau susitelkti ties kolekcininkų klausimus, klausimo. E, nemanau, kad juos reikėtų įtraukti į šį pranešimą dėl paprastos priežasties. Nes jeigu šio pranešimo taikymo sritimi siekiame subalansuoti visuomenės saugumą ir galėjimą turėti ginklus, tai manau, kad neteisinga sieti ginklus su teroristiniais išpoliais. E, kolekcininkai gali būti maži muziejai ir reikėtų apibriežti, kas yra kolekcininkai Galbūt jie galėtų turėti licenzijas, kad būtų galima geriau kontroliuoti situaciją. Labai svarbu jų nesuplakti į vieną, neįtraukti į tą patį puslapį su teroristais. Dėl pirkimų internetu neturėtume diskriminuoti tokių valstybių narių, kurios yra salos, nes e, tik tokiu būdu gyventojai gali įsigyti ginklų ir policija turėtų kontroliuoti šį procesą, taigi procesas yra kontroliuojamas ir nereikėtų diskriminuoti tų šalių. Ačiū, ponas Halalo. Ačiū, dėkoju poniai Ford už puikiai atliktą darbą. Yra keletas vietų, kurias galima būtų patobulinti teisingai atmetėte komisijos pasiūlymą dėl pusiautomatinių ginklų, dėl jų įtraukimo į naują A7 kategoriją. Taip pat atmetame naują pasiūlymą dėl A6, dėl pusiau automatinių ginklų, kurie buvo pavirs, perdirbti iš automatinių. Nėra jokių priežasčių tai drausti, nebent piliečiai, kurie turi tokių ginklų, pateiktų rimtų argumentų. Reikėtų apibriežti ir atskirti tokius ginklus. 13 pakeitime pranešė siūlo kolektorius, kad kolektoriai galėtų turėti kategorijos A5 ginklus, tai gerai, bet to nepakanka, nes jie turėtų turėti galimybę ir įsigyti ir parduoti tokius ginklus. Ir atmetu privalomas reikalavimus dėl terminų, dėl licenzijų. Tai neprisidės prie saugumo. Ačiū, panas Karis. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjai ir kolegoms. Diskusija gali būti daug objektyvesnė, kai skaitome spaudą. Tai matome, kad ši direktyva pasitelkiama siekiant kaltinti ES mums reikėtų šiek tiek pakeisti komisijos pasiūlymą, kad jis būtų objektyvesnis. E, puikiai padirbėta rengiant dokumentą. Pasiūlyme teigiama, kad teisėta ginklų nuosavybė nekelia rizikos visuomeniai nusikaltelių netinkamas naudojimas gali būti problemiškas. Turėtume e, aiškiai nurodyti ginklų ypatybės, o ne išvaizdą. Esama skirtingų teisės aktų, tradicijų, patirčių, kaip teigia pranešėja, turime į visą tai atsižvelgti ir turime, atsižvelgdami į tuos skirtumus, bendrai pripažinti tam tikrus dalykus. Ir dėkojame, kad pratėsite laiką dėl pakeitimų pateikimo. Ačiū, pirmininkė. Aš pritarčiau ponai Karas. Mano rinkiminėje apygardoje prieš kelias savaitės piliečiai atsiunti savo pageidavimus. Jie panagrinėjo komisijos pirminį pasiūlymą ir šešėlinės pranešėjos bei pranešėjos dokumentus. Jie padeda pada, dokumentą padaryti ne tik objektyvesniu, bet geriau apibrėžia ginklų nuosavybės klausimus, tarptautinius klausimus. Uh, kad būtų galima užtikrinti vienodą apsaugą visoje Europos Sąjungoje dėl teroristinių išpolių Briuselyje ir Paryžiuje buvo pradėta diskutuoti tais klausimais. Dėl internetinės prekybos turėtume įti pranešėjus pasiūlytų kelių, dėl licenzijų Šiuo metu yra nustatytos ginklų kategorijos, jas reikia labai atidžiai tikrinti ir iš, kad būtų galima atskirti teisiškai, teis, teisiškai teisingai įsigytus ginklus. Tai yra konstruktyvus kelias pirmin. Pane Vozijam, Gapinis, Senelobai, Dalton, Lopez. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, ačiū pranešėjai už tokį tikrai sunkų darbą, tokią e, emocijas keliančią temą. Aišku, čia ne tai, kad labai svarbu neplakti e, E, ginklus laikančių asmenų į vieną vietą ir kartu labai atskirti teisėtą, neteisėtą šaunamųjų ginklų rinką. Todėl direktyva yra labai svarbi. Bet e, vėlgi e, aš panaudosiu, pasinaudosiu man skirtų laikų tais klausimais, kurie man kelia sunkumų. Pirmiausia, šaunamųjų ginklų apibrieštis. Gal tai iš tikrųjų ir keista, bet kita vertus, manyčiau, dar reikėtų papildomai padirbėti su šita savoka. Dėl medicininių patikrinimų, tai jūsų pasisakymas mane nuramino, tai yra būtent gal čia lankščiau dabar suformuluota. Toliau dėl ginklų e, A ir B kategorijos, tas panašumo kriterijus gal nėra pats geriausias, reikėtų techninio kriterijaus, tačiau tą reikėtų tikslinti. Dabar man problemų iš tikrųjų kėlė pirminis komisijos pasiūlymas, e, kuri, kuris atmestinas. Dvyliktas pakeitimas. Jūs dabar kalbat apie A kategorijos šaunamųjų ginklų e, klausimą, tai yra sunkiai prie, priimtina mums, kartu kolekcinių ginklų e, klausimas problemiškas ir kartu nepilnamečių ginklų laikymo klausimas dabar atrodo nu, nustatytos nuomonės, nuostatos per daug plačios. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų kalbam apie labai svarbų pranešimą. Ir e, čia, e, manyčiau, ponas Karas teisingai kalbėjo kad mes turėtume šiais klausimais kalbėti su plačiaja publika, nes e, ir aiškinti visuomeniai, kad čia mes tikrai nenorim siaurinti laisvių, e, visai ne. Dabar keturi dalykai. Mane nustebino, kad e, komisijos pirminėme pasiūlyme nieko nekalbama apie asmenų fizinę ir psich, psichinę padėtį tų asmenų, kurie laiko ginklus. Tad reikėtų tą tikslinti. Mes vėlgi Strasbūrė kėlėm šitą klausimą komisijai, kėlėm kartu e, būtent e, paauglių, nepilnamečių klausimą, kad e, paaugliai, tai yra nepilnamečiai, jaunesni negu 18 metų, gali, gali laikyti, naudoti šaunamuosius ginklus, e, sakykime, medžioklėje, e, sportinis šaudimas čia jau kas kita. Toliau, atsakamumo klausimas. Taip, ginklas turėtų būti mm, panaudojamas, gali būti naudojamas, jeigu vėlgi yra leidimas, bet kita vertus reikėtų tikrinti, ar ginklo turėtojas vis dar fizinė ir psichinė prasme gali ginklą turėti. Toliau, pardavimas internetu labai svarbu iš, iš, išaiškinti tarpininkų atsakomybės klausimą. Ačiū. Ačiū pranešėjai už didelį atliktą darbą. Dabar pranešimas parengtas tinkama linkme. Jeigu mūsų tikslas yra užtikrinti geresnį saugumą ES, tai turėtume apsvarstyti, kokių tinkamų priemonių reikėtų imtis, kad nepasiektume priešingo poveikio. E, reikėtų neleisti tam tikriems asmenėms, kurie turi fizinių ar psichinių problemų, e, reikėtų, kad jie neturėtų ginklų. susidurėma su problemomis, kai kalbama apie savininkus. Tuomet ginklai gali būti įsigijami neteisėtai. Dabar Čekijos Respublikoje yra daug teisiškai turimų ginklų. Procesas yra tinkamas, tačiau turime pakeisti A6 kategoriją. Jeigu ginklas yra perdirbimas ir jeigu atliekamas patikrinimas, tai viskas yra gerai ir nereikia imtis kitų žingsnių. Vėliau pateiksiu daugiau pasiūlymų. Ačiū, panas Pos. Dėkoju, pirmininkė. Manau, kad Pone, ponios Ford pranešimas parengtas tinkama linkme, tai yra puiku. Čekijos Respublikoje dabar vyksta didelės diskusijos, tiesiog neprecedentinės diskusijos šiuo klausimu ir norėčiau paminėti du dalykus. Pirmiausia, džiaugiamės, kad išbraukta septinta dalis iš direktyvos, bet panaši problema yra ir dėl šeštos dalies. Galbūt būtų galima dar apie tai pagalvoti. Kai kalbame apie automatinio ginklo pakeitimą, tai toks ginklas turi būti patikrintas atitinkamų institucijų Ir jeigu A6 liks, liks direktyvoje taip, kaip yra dabar, tai apie 40 tūkstančių teisėtai įsigytų pusiau automatinių ginklų e, būtų paveikti tokios nuostatos. Ir tam reikėtų rimto pagrindimo. Norėčiau, kad būtų išbraukta A6. dėl visų ginklų dalių ženklinimo. Tai tokia nuostata neturėtų veikti retroaktyviai. Ponas Dalton. Ačiū, norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Jie konsultavosi su subjektais visose srityse ir pasiūlymas puikiai subalansuotas. Puiku, kad išbraukti garsiniai ginklai Ir manau, kad mano regionui, regiono rinkėms tai yra labai svarbu. Pranešėjas tengiasi įveikti esamas spragas ir išvengti e, teisėtų ginklų savininkų turėtojų. Bet kelia nerima komisijos dokumentas, tai manau, kad mes galime pader, priderinti jį. Svarbiausia yra kalbėti apie teisiškai įsigytus ginklus. E, problema yra tik ne dėl neteisėtai įsigytų ginklų. Tuomet valstybės narės negali atsekti tų ginklų, nes ir žinau, kad galima atsekti neteisėtai laikomus ginklus ir tikrai tais e, turimais keliais ir nuostatomis nesinaudoja tie, kurie nori ką nors nuslėpti. Uh, Svarbiausia yra kovoti su neteisėtais ginklų turėtojais. Ačiū, ponė Dalton. Ponas Lopes. Ačiū. Aš kalbu kaip ispanas. Suprantu, kad Ispanijoje daug medžiotojų yra labai nepatenkinti komisijos pasiūlymo, nes Ispanai prašė e, kreipti dėmesį į terorizmo klausimus, mes turime ir savo patirties. Ispanijos medžiotojai norėtų padaryti viską, kas įmanoma, kad šis teisės aktas būtų patvirtintas ir kad jis būtų tinkamas. Norėčiau padėkoti Vicky Ford, tikrai nelengva buvo parengti dokumentą reikia daug patirties, daug techninės e, patirties turėti. Prancūzijoje buvo teigiama, kad e, yra kalbų prancūziškoje versijoje, tačiau ispaniškoje versijoje taip nėra. Dokumentai yra labai detalūs. Jau ne vienerius metus yra skiriami leidimai Norėčiau padėkoti Vicky Ford, nes jos pasiūlymas padeda rimčiau pažvelgti į šį klausimą. Aš, kai pateiksiu pakeitimus, atsižvelgsiu į vairias išsakytas nuomonės. Ačiū Jums. Ačiū. Taip tikrai pasakyta griežtai, kad Europos parlamentas nori sukliudyti neteisėtai ginklų priekybai. Esama ir įvairių nacionalinių problemų, regis pranešėjai jas atsižvelgė, pavyzdžiui, įvairios nuostatos dėl išimčių kurios buvo įtrauktos į šeštą straipsnį, tai svarbu. Tačiau turiu klausimą. Ar kalbame apie du dalykus, nes rašoma apie išimtį saviginai. Dėl to nuostatas galima neteisingai interpretuoti. Bet šiaip ar taip, ačiū pranešėjai už atliktą darbą. Ačiū. Dar turime kelias minutės, tai norėčiau suteikti žodį komisijos atstovai, o po to vėl suteiksime žodį pranešėjai apibendrinti. Komisija. Ačiū, ponė pirmininkė. Vieną porą minučių kalbėsiu. Pirmiausia, manytume, ponios Ford pranešimas iš tikrųjų e, teikia nemažai elementų, kuriais pagerinamas komisijos pirminis pasiūlymas. Dabar pirmiausia paminėsiu direktyvos taikymo sritį. Muziejų klausimų. Maničiau, kad lankstumas galbūt pateisinamas, tačiau lankstumas e, šiaip jau tom pačiom sąlygom neturėtų nepagristas e, kolekcininkų atveju, kaip ir sportinių šau, šaulių nes vėlgi neaišku, kodėl kolekcininkai savo namuose galėtų laikyti aktyvius karinius šaunamuosius ginklus. Čia, čia visai kas kitas sportiniai šauliai. Toliau dėl A kategorijos. Tai suprantam, kad reikia numatyti tam tikras išimtis, tačiau manytume, kad dabartinė nuostata iš tikrųjų per daug plati per daug ir manyčiau, kad išimtis reikėtų apriboti, kai, sakykime, iškyla saugumo klausimas, antai Suomija minėjo tą rezerv, rezervistų klausimą. Toliau, dėl šaunamųjų ginklų kategorijos, tai čia ne tai, kad komisija norėtų vis, uždrausti visus e, pusiau automatinius ginklus, e, bet e, pusiau automatiniai ginklai dažnai į Europą patenka, sakykime, iš Izraelio armijos, kurie paverčiami į automatinius ginklus. Ir manyčiau, mes tebesilaikom nuostatos, kad tokie ginklai turėtų išlikti armijoje, kad jų neturėtų uh, turi, laikyti privatus asmenys. Tad ta, su tuo punktu dar reikėtų padirbėti. Ačiū. Ačiū. Žodis pranešėjai. Kalbėsiu trumpai, bet irgi norėčiau sureaguoti į kai kurias išsakytas pastabas. Gal tik neišeilės sureaguosiu dėl internetinės prekybos. Manau, kad reikia vis tiek gebėti patvirtinti, kas ginklą įsigyja, nes žinoma, galima daryti išimtis labai nutolusioms teritorijoms ir Ana Marija gal galėtumėte pateikti pasiūlymų, kaip tai galėtų veikti, bet jeigu nebus kontroliuojama internetinė priekyba, Ir komisijos pasiūlyme buvo nurodyta apskritai uždrausti, netgi neleisti reklamuoti uh, bet manau, kad reikėtų, kad būtų galutinis patvirtinimas, kad ginklas yra tikrai parduodamas asmeniui, kuris turi teisę įsigyti. Na, galite pateikti daugiau pasiūlymų, kaip tai suformuluoti dėl dezaktyvavimo ginklų ir atsekamumo. Atsakydama Sergijui galiu pasakyti, kad Nemanau, kad tai padėtų išspręsti problemą dėl dezaktyvuotų ginklų, jeigu galėsime juos atsekti, nes yra šimtai tūkstančių dezaktyvuotų ginklų, kurie tikrai negali būti antrą kartą panaudoti. Ir jie tikrai pakeisti taip, kad negalima jų atkeisti. Būtent todėl labai kalbėjau apie griežtus reikalavimus tam, kad tas ginklas, kuris yra dezaktyvuotas, iš tikrųjų negalėtų būti paverstas uh, e, veikiančių ginklų. Dėl pagrindinių dalių ir ženklinimo. Tai yra sudėtinga, Socialistų frakcijos pranešė teigia, kad kiekviena esminė dalis turėtų būti paženklinta, bet regis Italijos gamintojai teigia, kad tai yra neįmanoma padaryti, todėl reikėtų šiek tiek techninės specialistų informacijos, kad žinotume, kokias dalis galima ženklinti ir šį ženklinimą reikėtų taikyti istoriniams ginklams. Dėl istorinių ginklų tai mėginau pasakyti, kad štai čia yra muziejus, o čia yra kolektorius. Ir galbūt būtų galima pasakyti, kas yra muziejus ir kas yra kolektorius, kolekcininkas. Nemanau, kad būtų galima sakyti, kad e, negalima visiškai atskirti, nes labai daug bendrų bruožų. Uh, nes kai kuriuose šalyse kolekcininkai gali būti koks nors patikos fondas ar labdaringa organizacija. Todėl norėjusi pakelti tą kartelę, kad nuostatas būtų galima pritaikyti visiems, kurie dirba ir kurių darbas kaip nors susijęs su istoriniais ginklais kad leidimai būtų griežtai skiriami tik toms institucijoms ar asmenėms. Ir aš nenorėjau konkrečiai nurodyti, kokius tyrimus tie asmenys organizacijos gali atlikti. Ir todėl tai nurodyta kaip išimtis šeštame straipsnėje. Na, ne visiškai šimtis, kai kurie muziejai norėtų šimties iš visiškos, ta, visos taikymos ryties, bet galbūt valstybės narės gali įvesti griežtus apribojimus, dėl to kam galėtų būti pavesta nustatyti sąlygas, kurių turėtų laikytis tos organizacijos. Dėl ditos klausimo, dėl dalymos informacija ir dėl to, kaip valstybės narės keičiasi informacija, ypač dėl to, kam buvo atsisakyta suteikti ginklo, lydimą turėti ginklą būtent e, šiuo klausimu susitiksiu su Europolo atstovais. Nemanau, kad e, būtų galima kam nors Prancūzijoje prisijungti prie domenų bazės ir tai patikrinti. Būtų puiku, jeigu tokia sistema veiktų. Galbūt per Europolą, galbūt per nacionalinius kontaktinius centrus kiekvienoje valstybėje narėje būtų galima tai padaryti. Taigi aš tuo klausimu pateiksiu daugiau pasiūlymų dėl A6, A7 norėtųsi turėti daugiau pasiūlymų. Žinome, kad A7, formuluoti dėl A7 nelabai tinka, kiti sako, kad dėl A6 nelabai tinka. Komisija kalbėjo apie Izraelio ginklus, tai yra dar vienas visiškai naujas klausimas. dėl ženklinimo ir kad ženklinimas būtų taikomas tik naujai pagamintiems ginklams. Vėlgi tai yra techninio pobūdžio klausimas ir manau, kad dauguma naujų ginklų yra paženklinti Ir nemanau, kad e, rastume tokių naujų ginklų, kurie netinkamai būtų paženklinti. Taigi būtų gerai, kad tai būtų taikoma ir antikvariniams ginklams arba tiems ginklams, kurie, kuriuos įsigijo atliekantie istorinius tyrimus. Manau, kad muziejai arba kolekcininkai turėtų galėti pildyti savo kolekcijas. Aš nenorėjau nurodyti, kad jie to negali padaryti. Uh, jeigu bus vadovavimas iš šeštame straipsnėje nurodytų leidimų, tuomet jie turėtų galėti papildyti kolekcijas, bet jeigu formuluotė nėra labai tiksli, tai gal galėtumėte pateikti pasiūlymų. Dėl nepilnamečių, regis nuomonės išsiskiria tuo klausimu ir gali tekti balsuoti, bet vėlgi būtų įdomu išklausyti nuomonės dėl savigynai skirtų ginklų Gal reikėtų asmeniškai pasikalbėti su tais nariais, kurie iškėlė šį klausimą. Žinau, kad Junktinėje karalystėje ir Šiaurės Airijoje asmenims, kuriems yra grėsmė, kuriems buvo grasinta, kartai suteikiamas leidimas turėti kitokį šaunamą ginklą, nei būtų leista turėti visuomenės nariams. Uh, na, ne kiekvienas pasakys, kad man grasinama ir man reikalingas ypatingas ginklas. Reikėtų kalbėti tik tai apie tam tikrą grupę asmenų, kurie yra atsidūrę tikrai pavojingose aplinkybėse. Todėl manau, kad gal čia reikėtų, gal šis klausimas būtų aktualus valstybių narių lygmenių. Dėl replikų bet kokį ginklą, kurį galima paversti šaunamuoju ginklu, tai jam taikomas pirmos straipsnio pirmos dalies nuostatos ginklas. Būtent tai yra ir nurodoma. Bet koks ginklas, kurį galima paversti šaunamuoju ginklu, net jeigu, jeigu tai yra tik žaislas, kuriame nėra pagrindinių sudėdamųjų dalių, tai tokiam ginklui netaikomos nuostatos. Ačiū. Ačiū. Posėdį tęsime po pietų 15 val. o dabar